tada tenka imtis rimtesnių priemonių. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos narė, jūsų pasisakymas labai aiškus. O dabar galime pereiti prie kito klausimo. Ogi kitas klausimas yra ilgalaikė pagyvenusių žmonių priežiūra. Aš dabar pirmiausia suteikiu žodį autoriai, poniai Elizabet Lin. Šitas klausimas žodinis įtrauktas į darbo tvarkę todėl, kad ES e, reikalingas kodeksas šioje srityje. Valstybės narės turi keistis gerąją patirtimį. Labai seniai senų žmonių um, priežiūra labai skirtingai vertinama. Pirmiausia, mes turime išsiaiškinti, kokius duomenys turi komisija, kaip valstybėse narėse yra prižiūrimi seni žmonės, kad e, galima būtų skleisti gerąją praktiką. Man atrodo, jau daug metų seni žmonės nėra tinkamai traktuojami ir fiziškai, finansiškai, emociškai jie yra pažeidžiami. Pavyzdžiui, sena moteriškė atsidūrusi e, slaugos namuose. E, pas, e, po kurio laiko grįžta namo visiškai bejėgė. Ji visiškai, tai dehidraktacijos atvejais, tai visiško išsekimo atvejais. Tai baisu. Labai būtų gerai, kad būtų surinkti duomenys, kiek žmonių apskritai mirė dėl dehidratacijos ir netinkamo maitinimos. Atrodo, kad vis daugiau yra netinkamos priežiūros atveju. Ir praktikai turėtų, gydytojai turėtų konsultuotis, kad išsiaiškintų, kaip iš tikrųjų reikia prižiūrėti senus žmonės. Ir pavyzdžiui, senelių namuose reikia išsiaiškinti, kas darosi. Ir iš tikrųjų šeimos nariai turi pasirašyti, kad jie sutinka, kad jų seni žmonės e, būtų slaugos namuose ir kad e, joje būtų gydomi, prižiūrimi ir taip toliau. Bet ar komisija sutinka, kad tai, apie ką aš kalbėjau, yra pagrindinių teisų hartijos antros straipsnio pažeidimai? Ir turėtų būti apibrėžiama, kas yra pagyvenusių žmonių e, priežiūros pažeidimai. Aš žinau, kad su senai žmonėmis dažnai blogai elgiamas. Dabar dėl medicinos medicinos priemonių ir dėl vaistų skirimo. Pavyzdžiui, aš žinau, kad labai dažnai yra imamasi tokių, kurios neigiamai veikia pagyvenusius žmonės. Ir ne tik dėl e, amžiaus e, e, žmonės yra skriaudžiami, bet ar galima vien dėl amžiaus skriausti žmonės. Reikės padaryti daug daugiau visose valstybėse narėse, kad pagyvenę žmonės galėtų gauti slaugą ir priežiūrą savo namuose. Pagaliau žmonės, kurie priežiūri pagyvenusių žmonės, turi e, tinkamai būti mokomi, rengiami. Ir e, dabar dėl vaistų vaistų iš tikrųjų reikia sužinoti, kaip atskiri vaistai veikia pagyvenusius žmonės. Ir reikia tinkamos informacijos žmonėms, kurie prižiūri pagyvenusius žmonės. Negalime jų palikti be paramos ir tinkamos informacijos. Aš manau, kad pagyvenusių žmonių priežiūra yra tas klausimas, kurį daug metų ignoravome. Dabar šis klausimas turi susilaukti dėmesio. Pagyvenusiems žmonėms reikia ilgalaikės priežiūros. Žmonės tokie patys patys už save nepakovos, bet mes turime jų norus ir jų balsus išgirsti. Labai ačiū ir prieš suteikdama žodį komisijos nariui Andorui, aš norėčiau paprašyti visų laikytis, labai tiksliai laikytis laiko grafiko, todėl kad vertėjai turi laiku baigti darbą. Pirmininkė, per atimiausius dešimtmečius mūsų visuomenė dar labiau pasens ir turime užtikrinti, kad pagyvenę žmonės gautų kokybišką priežiūrą. Valstybės narės šį tikslą išsikėlė E, ir ES lygmenių dabar yra šitas klausimas sprendžiamas. 2009 m. lapkričio mėnesį buvo kreiptas į komisiją, kad 2010 metais būtų imtasi priemonių, kad visiems žmonėms būtų užtikrintas orumas ir žmogaus teisų pagarba ir senyvame amžiuje. Mes ketiname šitą darbą tęsti. Komisija ėmėsi jau daugelio iniciatyvų, kad galėtų užtikrinti kokybišką priežiūrą ir norime skatinti diskusiją ES lygmenių. Ilgalaikė pagyvenusių žmonių priežiūra reikalaukia koordinavimo socialinės apsaugos srityje. Socialinė apsauga ir socialinė ir socialinė um, įtrauktis yra tas rytis, kur galima būtų dalintis gerąją patirtimį. Komisija gali skatinti ir gali padėti valstybėms narėms keistis gerąją patirtimį. Šiuo metu yra rengiama studija, kaip galima būtų geriau skatinti ilgalaikę pagyvenusių žmonių priežiūrą iki, ir, iki 2011 metų turi būti parengta studija. Buvo nutarta, kad 2012 metai bus pagyvenusių žmonių aktyvumo metai. Ketiname skleisti gerąją praktiką Ir, kas svarbiausia, tai, kad ketiname visi, visus politikus skatinti užsiimti šiuo klausimu. Reikia imtis atitinkamų veiksmų, kurių ir ketiname imtis 2011 metais, kad jau 2012 metais galėtumėme parodyti rezultatus. Dabar konkrečiai noriu pasakyti, kad jūs teisingai paminėjote, kad pagyvenusių žmonių, kurie priklauso nuo kitų priežiūra, daugiausia yra šeimos ar draugų reikalas visose šalise moteris daugiau užseima priežiūrą nei vyrai. Ir iš tikrųjų tiems, kurie prižiūri, reikia informacijos, bet tie, kurie prižiūri žmonės, labai dažnai taip pat jau, lie, jau lieka tos, um, už visuomenės. Jiems taip, jie taip pat patiria atskirti. Prižiūrėti nuo jūsų priklausantį žmogų yra nelengva, tai dažniausiai vyksta šeimoje ir dažniausiai tai daro moteris. Komisija labai sveikina parlamento suinteresuotųjų grupių darbą, taip pat prižiūrėtojų e, interesą ir nevyriausybinės organizacijas, kurios užsima šiais klausimais. Svarbu, kad pagyvenę žmonės taptų aktyvesni ir tam ir galimus įvairios priemonės mes ketiname parengti ir tinklalapį. Grundviko programa E, ir tam ir bus skirta. Ir labai svarbu, kad šioje srityje būtų savanorių. Šie klausimai susiję su etika ir komisija pripažįsta šio klausimo svarbą ir aš tikrai visiškai pritariu jūsų klausimų turiniui. Ir tiesiog teisiškai mes turime viską apibriežti, mes turime aiškiai dar kartą pasakyti, kad šis klausimas yra valstybės narės kompetencijos klausimas ir mes kaip Euro komisija ES darinys negalime įsikišti valstybės narės veiksmus. 2008 metų kovo 12 dieną buvo pradėta diskusija 2009 metais komisija įgyvendino pilotinį projektą, demonstracinį projektą, e, kaip galima prižiūrėti pagyvenusių žmonių priežiūrą, pagaliau veikianti ES politika įgyventinama per šiuos projektus ir du pagrindiniai projektai bus įgyvendinti kitais metais. Pagal DAFNI pro, programą taip pat yra dirbama su šiuo klausimu. Ak, komisija aktyviai per savo socialinės apsaugos komitetą rengia reikalingus teisės aktus ir nacionalinėme, regioninėme lygmenyje taip pat yra galvojama, kaip teikti tokio pobūdžio socialinės paslaugas. Ilgalaikė priežiūra yra sudėtingas darbas, ypač kai jis atliekamas kasmet, todėl kad priežiūrėtojai taip pat dažnai turi atsisakyti darbo ir gero užmokesčio. Ir dėl to darbo rinkoje reikėtų taip pat užtikrinti galimybę prižiūrintiems pagyvenusius žmonės žmonėms atitinkamas pajamas. Svarbu, kad darbo sąlygos tų, kurie prižiūri pagyvenusius žmonės, būtų palankios Taigi socialinios apsaugos schemose turi būti numatyta ir prižiūrėtojų teisė ir jiems turi būti teikiama parama. Skurdas, žinoma, labai apsunkina darbą ir ilga, ilga amžiai žmonės tampa problema, bet reikia padaryti taip, kad skir, pajamų skirtumas nebūtų toks ryškus, kad ir vyresnėme amžiuje žmonės galėtų oriai gyventi. Svarbu užtikrinta kad į socialinę hierarchiją ir sveikatos hierarchiją susitiktų reikiamame taške. Taigi mes turime parengti tinkamą politiką ir svarbiausia tinkamas požiūris į pagyvenusius žmonės bei jų slaugytojus. Ačiū uždėmesi. Ačiū dabar frakcijų vardu. EPP. Ponas Sogor, dviem minutėm. Az európai társadalmak előregedésének jelensége komoly problémát jelent mindegyik tagállamban. Visuomenės senėjimas yra rimta problema visoms valstybėms narėms. Mes turime labiau akcentuoti geresnę priežiūrą kuri turi būti užtikrina, užtikrinama pagyvenusiems žmonėms. Tačiau, aišku, situacija yra skirtinga pietinėse valstybėse, kur kelios kartos gyvena vienose namuose ir e, vienos kartos kitoms gali padėti. Tuo tarpu visiškai kitokia situacija yra šiaurinėse valstybėse, kur ilgalaikę priežiūrą teikia institucijos, įstaigos. Ir ilgalaikė priežiūra bet kokiu atveju vis tik tai tampa vis rimtesnis iššūkis ir ypač atsižvelgiant į krizę, į visuomenės senėjimo tendencijas. Mano valstybėje pilietinės organizacijos, labdaringos organizacijos, bažnyčios teikia ilgalaikę priežiūrą, tačiau jų yra nedaug, vyriausybės pagalbos yra per mažai. Kiek aš žinau, Junktinė karalystė žengė rimtą žingsnį ir apmokė imigrantus, ypač bedarbės moteris, kad jos galėtų teikti ilgalaikės priežiūros paslaugas. Manau, kad tai būtų puikus pavyzdys, iš kurio galėtų pasimokyti ir kitos valstybės narės. Aš itin vertinu Lizlin iškeltą klausimą ir taip pat norėčiau siūlyti, kad komisija parengtų žalę knygą dėl valstybių narių pažangiosios praktikos, kad jos galėtų e, pasimokyti vienos iš kitų ir pasirinkti tai, kas joms būtų tinkamiausia, kad būtų galima užkirsti kelią blogam elgesiu su pagyvenusiais žmonėmis. Socialistų demokratų frakcijos vardu Pane Gionč, pusantros minutės. Kasonė, biztos úr, a növekvő várhat. Ačiū pirmininkė, komisarė ilgamžiškumas, aišku, yra didžiulis pasiekimas, kuriuo mes galime didžiuotis, kadangi žmonės dabar gali gyventi ilgiau. Tačiau tai yra taip pat ir iššūkis. Iššūkis todėl, kad reikalinga užtikrinti pagyvenusių žmonių priežiūrą senstančioje visuomenėje kaip mes galime užtikrinti pagyvensių žmonių socialinį aktyvumą, kaip galime užkirsti kelią jų diskriminavimui, kaip galime užtikrinti ilgus metus pra, kad žmonės galėtų ilgai gyventi ir, ir išlikti geros veikatos, kaip galime iš savo pensijų sistemas sutvarkyti tinkamai. Iš tikrųjų, reikia didinti visuomenės samoningumą, tačiau ateis tas laikas, kuomet pagyvenę žmonės jau nebegalės pasirūpinti patys savimi ir tuomet, aišku, jau mūsų atsakomybė bus užtikrinti jiems reikalingą socialinės paslaugas, reikalingą priežiūrą ir slaugą, ypač kai eina kalba apie žmonės, kurių pajamos yra menkos. Ar tai paslaugos būtų teikiamos namuose ar įstaigų. Taigi Komisija galėtų mums padėti. Visų pirma, mums reikalinga informacija, aišku, mums reikalinga atkreipti dėmesį į labiausiai pažeidžiamus sluoksnius, mums reikalinga surinkti pažangiausias e, praktiką ir nustatyti minimalius standartus. Verde, Ačiū. Pane Lambert, dviem minutėm. Ačiū pirmininkė, aš noriu labai parekoti Lizlinu šią galimybę aptarti šį klausimą šį vakarą. Labai sveikinu mm, tai, ką pasakė komisaras. Iš tikrųjų, tai labai mus padrasina Bet aišku, jūs suprasite, kodėl mes taip kalbame apie pagyvenusių žmonių pažeidžiamumą, kodėl um, mums atrodo, jog labai svarbu užtikrinti, jog tie pagyvenę žmonės jaustųsi saugus gaudami tą priežiūrą, tas paslaugas. Ir čia eina kalba, aišku, apie valstybių narių išskirtinę kompetenciją, tačiau vis tik tai yra atviras koordinavimo metodas, kuris gali padėti valstybėms narėms dirbti kartu, kas nėra ES kompetencijos reikalas, tačiau yra bendras interesas, bendros svarbos klausimas. Taigi aš manau, kad tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, pagrindinė priežiūra, mytyba ir taip toliau, tai tokie svarbus svarbus elementai. Ir aš manau, kad komisija taip pat galėtų įtikinti valstybės narės, kad ir ekonomiškai efektyvų yra, galvojant apie lėšų taupimą, labai svarbu yra būtent užtikrinti priežiūros teikimą, kurį e, teiktų artimiausi giminačiai, artimiausia aplinka, o ne valstybė. Tai leidžia sutaupyti didžiulės e, sumas. Ir tai tikrai verta daryti, e, reikia remti tuos slaugytojus, tuos žmonės, kurie teikia tą ilgalaikę priežiūrą, kad jie nepatirtų visiško išsiekimo dėl e, nenormuotų valandų labai sunkaus darbo, prižiūrint pagyvenusius žmonės. Vienas iš e, aspektų, aišku, yra, kad, kad tą, tą darbą atlieka dažniausiai moteris, migra, moteris migrantės, aišku, reikia tą aspektą analizuoti, reikia užtikrinti, kad tą priežiūrą um, teikiantis asmenys gautų bent jau minimales pajamas. Aš labai sveikinu jūsų pastabas tokiu aspektu. Tyliu. Ačiū. Nepriklausomų parlamentarų vardu, ponas Tajanov. Ačiū, ponė pirmininkė. Mano proprosenelė man yra puikiai pažįstama. Ir aš iki šiol žinau, kad seni žmonės nori patys savim pasirūpinti tol, kol tą gali padaryti. Tačiau daugumai jų tai yra neįperkamas tikslas. Bulgarijoje vidutinė pensija yra 100 eurų per mėnesį, kolegos. Ar galite įsivaizduoti, Iš to e, turi e, pensininkai padengti visas savo išlaidas, susimokėti už maistą, vaistus. Juos apiplėšė e, sistema. Jie neteko to, ką patys savo rankomis užsidirbo. Tai atsitiko per e, vadinamąjį privatizavimo už talonus procesą Bulgarijoje. Tam vadovavo Tarptautinis valiutų fondas. Padėtis yra tragiška, mes turim to nepamiršti, kai galvom apie vyresnius žmonės ir jų priežiūrą. Ačiū. Periname prie kitų kalbėtojų. Pirmiausia, Tomas Man, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisija yra nusprendusi, kad e, kai kiti metai bus, 2012 e, e, metai bus e, aktyvaus senėjimo metai. Ir matome, kad jau dabar pats laikas suprasti, kad reikia kažką veikti, nes labai daug 80-mečių yra sveiki ir aktyvus. Ir šios kategorijos žmonių e, skaičius tik didės. Europos komisija galvoja, kaip būtų galima pagerinti priežiūros sistemą. Mes teikime vyriausių pasiūlymų, kaip išvengti tų neigiamų padarinių. Suprantame, kad e, žmonės vieni su tuo neretai negali, negali susidoroti. Mes padaryti galime daug, tačiau reikia kompetitingo personalo. E, negalima profesionalų pakeisti E, nepasirengusiais profesionaliais žmonėmis, kurie dar yra prastai ir apmokami. Aš pasiūliau, kad valstybės narės sukurtų atvirą skaidrę kontrolės sistemą. Tie, kam reikalinga priežiūra, turi būti ir apsaugoti. ES turėtų parengti tam tikrą kodeksą su minimaliomis taisyklės, kad būtų aišku, E, kokie minimalūs reikalavimai yra taikomi. Turėtų būti nustatytas amžius, e, priežiūros sąlygos ir panašiai. Vyresni žmonės negali būti vertinami kaip našta. Tie žmonės padarė labai daug per savo gyvenimą ir mes negalime palikti jų vienų su savo problemomis. 2012 metais mes turėtume sukurti reikalingas sąlygas ir visuomenėje, bet tai reikėtų labai plačiai kalbėti. Be to reikėtų pakeisti mūsų pačių požiūrį. Mes kalbame apie žmonės, ne apie kaštus. Dabar žodis poniai Rapti vieną minutę. Ačiū ponė pirmininkė. Norėčiau štai ką pasakyti. Kai mes čia susėdame ir kalbame apie e, senyvų žmonės plenarnių posėdžių salėje, neretai pamirštame, kad vieną dieną ir mes tapsime senyvai žmonėmis. Ir mes būsime 80, 90, o gal net ir 100 metų. Ar esame pagalvoję apie tai, kaip norėtume, kad su mumis būtų elgiamasi tuo amžius? Tie vyresni žmonės mus pagimdė, išmokė mus kultūros, tradicijų, jie yra mūsų gerovės ir kultūrinio paveldo dalis. Vyresnių žmonių globa turi socialinę ir etinę dimenciją, bet su jie yra susijusi ir ekonominė pusė, nes kiekvienas e, vyresnio amžiaus žmogus, kuriam reikalinga priežiūra, E, yra susijusi su produktivumo sumažėjimu, nes galbūt darbingo amžiaus žmonės turės prižiūrėti tokius žmonės. Todėl reikėtų Europos komisijai pagalvoti ir suteikti tam tikras garės valstybėms narėms. Ir ponė Rapti padėkojo vertėjams už tai, kad e, leidžia pratesti posėdyje ir po vidurnakčio. Ačiū, ponė Tikau, vieną minutę. Mulțumesc, doamnă președinte. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. Gerbiamą komisarę. Iki 2050 metų tų, kuriem bus per 65 metus skaičius išauks apie 70 procentų. O tų, kuriem per 80 skaičius išauks 170 procentų. Tokia yra statistika. ES turi rasti sprendimus, kad būtų galima priderinti savo sveikatos priežiūros sistemas prie, gyven, prie visuomenės senėjimo, kadangi šauks vaistų kaina, gynimo kaina ir taip toliau. Valstybės vietos valdžia turi rasti sprendimus taip pat, kad ir būtų atitinkamai pakeistos būsto sąlygos, kitos infrastruktūros, transportas ir taip toliau, kad būtų galima būtent patenkinti senstančios visuomenės poreikius. Kalbant apie e, keleivių teises su e, ribotų judrumu, pavyzdžiui, jeigu jie keliauja laivais ar panašiai, atitinkamai irgi nuostatos turės būti pakoreguotos. Dabar perėmėme prie spontaninių pasisakymų. Ponas Demografiniai pokyčiai yra neišvengiami ir e, dėja didžiąją sunkumų dalį patiria namų ūkiai. Todėl reikalingas kartų solidarumas ir reikia panaikinti diskriminaciją. Manau, svarbu, kad prižiūrėtojai buvo žinotų, kad jie turi teisės, įtvirtintas teisės aktuose ir tam reikia keistis gerąją praktiką. Pats būdamas gydytojas turiu pasakyti, jog aš prieš paliepimus Panie Zaborska. Iš tikrųjų, e, klausimas Europos komisijai iš esmės reiškia apie e, solidarumo klausimą. Aš norėčiau dabar pridurti dar savo klausimą. Anksčiau kalbėjome apie apie tai, kaip valstybė, valstybėms narėms komisija gali daryti kokią įtaką. Valstybės narės kai kurios visą dėmesį sutelkia į pagyvenusių žmonių priežiūrą šeimose. Tai kodėl valstybės narės nenori pasirūpinti savo piliečiais. Kodėl? Tie, kuriems svarbus solidarumas, e, nesijima bendrų veiksmų. Ir paskutinis pasisakantysis yra panas Keli. Pone pirmininkė, ačiū. Iš tikrųjų, man atrodo, šita diskusija vyksta pačiu laiku, todėl kad tai yra problema, kuri tiesiog čia pat jau prie mūsų durų. Mes turime spręsti jau susikaupusias problemas - senėjanti visuomenė ir netinkamas elgesys su pagyvenusiais žmonėmis. E, reiškia, kad turime jau ieškoti sprendimų. Žmonės gyvena ilgiau ir e, mes turime jos prižiūrėti. Labai svarbu yra ir kelionės. Mes žinoma, turime prižiūrėti žmonės kiek įmanoma ilgiau namuose, bet jeigu tai neįmanoma, perduoti tą pareigą institucijoms. Mes turime būtinai užtikrinti, kad pagyvenę susilauktų tinkamos kokybiškos priežiūros. Ačiū. O dabar komisijos narys ponas Andor. Gerbiama pirmininkė, gerbėjami parlamento nariai. Aš pačiai pradžioj diskusijos e, sakiau ir pakarsiu, primindamas ES įvairovę 27 valstybės narės skirtingos sąlygos. Skirtingos sąlygos ir pagyvenusiems. Būtent dabar komisija dirba tobulintama lygybę reglamentuojančius teisės aktus. Pažiūrėsime, kaip mums seksis. Mes dirbsime kartu su Europos parlamentu, su parlamentu, kurio aptarėme šios klausimus jau kurį laiką. Aš manau, kad dabar galima padaryti išvadą, jog ilgalaikė pagyvenusių žmonių priežiūra yra mūsų darbo tvarkės klausimas. Ir mes, žinoma, turime ir galvoti apie naujų darbo vietų kūrimą. Šioje srityje turime galvoti ir apie įgūdžius Turime galvoti apie tai, kaip geriau mokyti ir kaip suburti didesnę grupę žmonių, kurie galėtų teikti profesionaliai šias paslaugas. Iš tikrųjų, klau, atsakymo kol kas nėra, e, kiek galima formalizuoti šitą darbą, todėl kad kol kas didžioji dalis priežiūros vyksta neformaliai, tiesiog šeimose giminės prižiūri pagyvenusius žmonės. Žinoma, reglamentuodami galime kilstelėti lygmenį, numatyti sąlygas e, ir šeimose e, viską paliekame vis tik šeimoms. Mes negalime įstatymų pareikalauti, kas vyksta šeimoje. Galbūt, norėdami pagerinti sąlygas, turėtumėme didinti mokesčius. Ir tai sunkus uždavinys. Todėl nėra taip labai lengva pagerinti tokių paslaugų reikalaujančiųjų situaciją. Ilgalaikė priežiūra yra sudėtingas dalykas ir brangiai kainuojantis. Tačiau mes turime būtinai surinkti gerąją patirtį ir ją skleisti. Kad ir labai vėlų E, noriu dar pasakyti, kad Liežė konferencijoje, kurioje bus nagrinėjamas pensijų klausimas, susitiksiu su Belgijos ministru ir mes kalbėsime, kaip galima būtų parlamente spręsti šitos klausimus ir kaip, aps... žinoma, bus kalbama apie pensijas, bet jūs puikiai žinote, kad pensijos yra labai susijusios su socialinė apsauga apskritai. Taigi, Taigi pagyvenusių žmonių pajamos yra labai svarbus klausimas. Mes norėtumėme, kad tes, būtų tęsiamas mm, darbas, kad demografiniai situacijai keičiantis atitinkamai būtų įmamas atitinkamų darbų ir Vengrija ir Lenkija išreiškė jau susidomėjimą ir paskui paskui, kiek žinau, e, darbai bus tęsiami. Na ir 2012 metai, kurie bus aktyvaus senėjimo metai, suteiks daugiau galimybių apie tai kalbėti ir žinoma, kad pen, didesnės pensijos yra svarbus. Na ir pagaliau mokymosi visą gyvenimą idėja taip pat gali prisidėti prie šio klausimo sprendimo. Aš manau, kad tęsime darbą, darbas kupinas iššūkių, bet e, mūsų et, etin, etikos įsipareigojimai turėtų užtikrinti gerą rezultatą. Na ir galiausiai suteikiu vienai minutėjai žodį klausimo autoriai. Iš tikrųjų, komisijos atstovas labai aiškiai kalbėjo apie svarbius klausimus, bet man atrodo, kad diskusijoje e, turėtumėme kalbėti apie Elgesio kodeksą. Ne tiek kalbame apie teisės aksus, beje, Bulgarijos geras pavyzdys E, ši, už šimtą eurų visą mėnesį išlai, gyventi pagyvenusiam žmogui, tai nežmogiška. Svarbu, kad būtų kodeksas, kuris užtikrintų, kad minimalūs poreikiai būtų užtikrinti. Aš nekalbu apie tai, kad visur būtų vienodi teisės aktai, bet kad bent būtų palyginamieji rodikliai, pagal, į kuriuos galėtų